straipsnį. Na ir pagal visą darbų tvarką e, šį prašymą toliau svarstys Teisės reikalų komitetas. Kitas mano pranešimas būtų štai koks. EPP ir socialdemokratų frakcijos paprašė e, pateikti kai kurių asmenų kandidatūras. kandidatūras. Pavyzdžiui, ponas Borisov yra siūlomas vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui, na, ponė Baručių yra siūloma į e, žmogaus teisų vidaus reikalų komitetą ir taip toliau. Taip pat jų turės dirbti e, kovos su e, pinigų plovimu ir kitose sritise. Ar kas nors prieštarautų šių parlamento narių paskirimui į komitetus? Jeigu ne, tai tuomet skelbiu, kad yra patvirtintas toks paskirimas. Kadangi šiuo metu daugiau nėra jokių kitų papildomų darbo tvarkės klausimų, tuomet norėčiau padaryti pertrauką iki 12 val. Nuo 12 val. prasidės balsavimas.